perdotos tiem, kam jos skirtos. Ar turite dar kažkas dėl darbo tvarkos, panas Higins? Uh, like Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau, kad protokole užfiksuotumėte, kad dėl pirmojo uh, pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl Rusijos aš balsavau už. Aš balsavau už, prašyčiau tai užprotokoluoti. Köszönöm szépen, Higgins úr, lehetőségünk van rá, jegyzőkönyvbe vesszük. Ačiū, panai